Dank u, uh, voorzitter. Ik, uh, ik moet zeggen dat wij uh, namens de, de groene fractie... Bartas Tesas, aš noriu pasakyti, kad žaliųjų frakcija yra labai patenkinta jūsų nuomonės projektu, konkrečiai pastraipa, kurioje minimas sutarties antrasis straipsnis. Mes e, akcentuojame demokratinių vertybių įtvirtinimą, korupciją, e, skaidrumo stoką. Žaliųjų frakcija, kaip ir jūs, renks pakeitimus. Suprantame, kad jūsų nuomonė turi būti trumpa, tokios yra taisyklės ir mes e, galėsime, tikiuosi, suderinti, e, ją pagerinti, teikdami pakeitimus. Ir pateiksime faktinius pakeitimus, kurie sutvirtintų jūsų poziciją, taip pat uh, užtikrintų informaciją apie korupcijos atvejus nustatytus. Sisteminė korupcija kelia labai rimtą susirūpinimą ir galite tikėtis nemažai pakeitimų iš mūsų. Uh, Antras dalykas, mes pateiksime ir bendresnio pobūdžio pakeitimų, kurie nustatys ryšį tarp skaidrumo stokos naudojant ES lėšas ir e, finansi, kenkimą ES finansiniams interesams. Ką tik e, uždarame posėdėje kalbėjome apie problemą, kai konkursuose dalyvauja vienas tik tai dalyvis. Ir mes turime panašius dalykus įrašyti į mūsų nuomonę ir akcentuoti tai galiausiai. Pateiksime pakeitimų apie Vengrijos institucijų prastą darbą, užtikrinant priežiūrą ir tam tikras teisinės procedūras auditoriai, e, prokuroras, prokuratūra nedirba pakankamai gerai ir Olafas ar aktyvūs e, tyriamosios žurnalistikos atstovai e, atlieka visą darbą ir turime išsakyti kritiką dėl to, kad Vengrijos institucijos nesugeba deramai atlikti savo darbo. Dar kartą dėkoju Jums už projektą. Pristatė, manau, kad mes galime dirbti jo pagrindu toliau. Eh, mulțumesc, doamnă raportor. Aš completa. Dėkuoju, gerbama pirmininkė. Ponas Ivan, e, noriu pridurti keletą dalykų, nors e, jūsų nuomonė yra labai gera. Mes kartu lankėmės Vengrijoje. Pasakysiu, kad svarbu akcentuoti e, tiriamųjų žurnalistų NVO ir informatorių vaidmenį. Bet dažnai žurnalistai neturi platformos, kur galėtų skelbti informaciją e, ir niekas neklauso. Matome, kad valstybės, valstybė narėje e, trūksta demokratijos ir tai kelia surūpinimą. Vengrijoje e, matėme, kad žmonės įvaizduoja, kad jie turi teisę į jas e, finansinę paramą, bet nenori įgyvendinti jokių reikalavimų, nenori laikytis prievalių. Ir tai yra problema, reikia užtikrinti, kad būtų laikomas įsipareigojimų, pavyzdžiui, užtikrinamas e, skaidrumas, veiksmingai, kad lėšos būtų naudojamos, projektai turi būti įgyvendami kaip kad numatyta. 60 procentų investicijų yra daromas naudojant ES lėšas ir tai e, e, kelia tam tikrą nuostabą, galvojant apie tai, kokį antieuropietišką naratyvą naudoja per rinkimų kampaniją vyriausybė šiuo metu. ES lėšos neturėtų būti e, jų e, argumentai susijęs su jomis neturėtų būti naudojami rinkimų kampanijoje. Taip pat dėl korupcijos keletą žodžių norėčiau pasakyti, naudojantis lėšas. Aš norėčiau paraginti Olafą atlikti dar daugiau tyrimų, kad būtų galima uh, nustatyti pažeidimus, jeigu es lėšas nes, nekeliauja ten, kur turi, jeigu Europos ES projektai netaps realybė ir žmonės susveikdami iš vien su vyriausybė paprasčiausiai savinasi tuos pinigus, tai e, valstybėje narėje atsiras labai daug e, tam tikrų nusistatymų ir bus sunku išieškoti lėšas, tai taip pat gali neigiamai paveikti ES įvaizdį. Tikriausiai ir nekeista, kad euroskeptiški judėjimai vis tvirtėja. Nekeista, kad ES piliečiai nejaučia jokio ryšio su Europos projektu. Užuot įtvirtintami darnų vystimasi mes paprasčiausiai trukdome visiems procesams, nes nepakankamai dėmesio skiriame skaidrumui ar, ar veiksmingumui. Kolega Dejongo. Dėkuoju, gerbiamo pirmininkė. Manau, kad jūsų tekstas yra geras nuomonės projekto pagrindas. Trys e, dalykai svarbus kovojant su pažeidimais. Gera valdysena pirmiausiai, o Vengrijos atveju kyla bejonių. Dėl to kritikuojama tai ir jūs pirmoje pastraipoje tai minite. Manau, galima kalbėti dar griežčiau ir pateiksime pakeitimų šiuo klausimu. Antras svarbus dalykas yra prevencija. Reikia e, galvoti apie tai, ar gali veikti informatoriai, tyriamąją žurnalistiką užsiimantys žurnalistai. Taip pat reikia apie tai kalbėti nuomonėje. Trečias dalykas - kova su korupcija. Europos e, institucijos turėtų veikti čia srityje. Jūs e, pati savo nuomonė sakote, jog 36 procentai e, konkursų yra tokie, kuriuose dalyvauja vienas dalyvis ir tai turėtų jau kelti nerimą komisijoje. Reikia gilintis į situaciją, aiškintis, kodėl taip yra ir reikia teikti rekomendacijas e, komisijai dėl šios problemos mūsų nuomonė, bet pagrindas tikrai darbo yra puikus Ir aš manau, kad mes ir žalių pakeitimams pritarsime. Tomas Doč. Ačiū pirmininkė, gerbim kolegos. Osztak az eddigi hozzászólásokban. E, Man manimu, ir politinės priežastys čia vaidina tam tikrą vaidmenį. Ir, e, ko gero, pirmiausia, reikėtų vadovautis faktais, tačiau kita vertus atrodo, kad tik tai šiame komitete politiškai vertina situaciją tik tai kairieji ir žalieji. Šitą nuomonę ne, neatspindi parlamento komiteto nuomonės, tai tiesiog yra politinis pamfletas. Čia yra konstatuojami kai kurie faktai, tačiau jie netitinka tikrovės bendro vaizdo. Aš nenorėčiau tiesiog reaguoti į politinės pastabas, tiesiog norėčiau praleisti prausis tai, kas čia buvo politinė. atstovė kalba apie Vengrijos įstatymus ir teigia, kad čia, kad e, Vengrijos konstitucija pažeidžia ES teisės aktus ir jeigu pirmajame sakinyje apskritai diskriminuojami tie, kurie nėra krikščionis arba kurie apskritai yra netikintis, Tiesiog čia yra kalbama apie pirmąjį Vengrijos konstitucijos sakinį, kuriame sakoma, kad Dievas te laimina Vengriją. Prieš 105 metus himno tekstas buvo parašytas ir tuo metu niekas nekalbėjome apie galimą diskriminavimą. Be to, Minima, kad 36 procentai viešųjų pirkimų įvyksta dalyvaujant tik tai vienam dalyviui kiekvienoje visiems prieinamoje viešoje statistikoje, bet to ir Vengrijos statistikos duomenys e, nurodo tą faktą. Tačiau kita vertus reikėtų prisiminti, kad 17 metais šitas procentas sumažėjo iki 26 procentų. Atrodo, kad ne vienoje kitoje valstybėje šitas procentas nėra geresnis. Todėl, jeigu mes vadovaujamės tokia e, prieštaringa koncepcija, parengėme nuomonę, tai jos vertė yra bejotina. Konkrečiai grįžtant prie Vengrijos. Visa analizė rodo, kad per pastaruosius dešimt metų situacija gerėja. Ir statistiniai duomenys, ir tas procentas tokių sutarčių rodo, kad situacija gerėja. 2010 metais buvo konstatuojamas labai aukštas korupcinios lygis, tačiau tuo metu niekas tuo nesistebėjo. Ir trečia, norėčiau pridurti, pasakydamas, kad labai nerimta korupcijos veiklo, kol, veikos tyrimo institutas esą nesanti objektyvi institucija. Tai bent jau taip teigiama šioje nuomonėje. Šita institucija, šita struktūra skelbia informaciją, straipsnius apie padėtį Vengrijoje ir visoje Europoje. E, tačiau toje institucijoje nėra nei vieno uh, eksperto, kuris leistų šitą tarnybą vadinti uh, ekspertų tarnybą. Be to jūs e, teigiate pranešime, kad jūs tiesiog bandote atspindėti viešąją nuomonę. Tačiau kai kalbame apie padidintas kainas, tai ko gero negalime remtis nei vienu šios įstaigos dokumentu, kuris įrodytų, kad programos įgyvendinamos e, finansuojant ES nėra įgyvendinamos nurodant didesnę negu rinkos kainą. Kai kalbama apie per didelės kainas, tai reikėtų pasitelkti konkrečius įrodymus. Jeigu tam tikrų momentų yra įgyvendinami panašus projektai arba teikiamos panašios paslaugos, tai galima palyginti kainodarą. Nesvarbu, ar nacionaliniu lygmeniu, nacionalinėmis lėšomis, ar europinėmis lėšomis yra įgyvendinamas projektas arba programa, galima tiesiog palyginti kainas Tačiau to įrodyti neįmanoma, kadangi situacija yra vienodi, nepriklausoma nuo nepriklausoma to, ar finansuojama iš nacionalinio biudžeto, ar iš ES biudžeto. Taigi nieko negalima įrodyti, nesvarbu, ar tai būtų projektinės lėšos, ar tai būtų e, paslaugom teikti naudojamos ES lėšos. Bet to man visiškai jokinga, kad parlamento komitetas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 šita valstybė tiesiog pasisakė prieš, o Švedija, Danija, Jungtinė karalystė taip pat pasisakė prieš. Jeigu jūs manote, kad dalyvauti šios sistemos kūrime reikėtų privalomai, tai tuomet reikėtų keisti sutartis ir tada priversti visas valstybės prisijungti prie Europos prokuratūros institucijos kūrimo. Dar kartą norėčiau priminti, kad e, prisijungimas prie šitos naujos sistemos arba struktūros yra laisvanoriškas ir jeigu mes tiesiog e, išryškiname dvi valstybės, kurios neprisijungia ir, teig, dėl, mm, ir e, jos tiesiog nenori prisijungti, nes kitaip įsivaizduoja šitos sistemos veiklą. Pavyzdžiui, Švedija laikosi panašios nuomonės. Nagyon szépen köszönöm. Pane Sani, dėkuoju, pane pirmininkė. Na, aš manau, kad kad dirbdami mes be abejo pagerinsime šį parengtą dokumentą, mes turėtume jame nurodyti daugiau faktų tam, kad suvoktume, tai reikalinga, kad geriau suvoktume problemos esmę. Todėl mes ketiname pateikti nemažai pakeitimų. Kiek aš suprantu, kad kai Vengrijos vyriausybė nori pagerinti tam tikrus statistikos duomenis, jie daro be abejo viską, ką gali. Bet Vengrijoje kartais atsitinka taip, kad konkursus laimi tik vienas dalyvis dėl to, kad taip surėdytas yra pats viešųjų pirkimo procesas ir kad taip jis yra tvarkomas ir dėl to be abejo yra kalta vyriausybė. Nevyriausybinės organizacijos nepamirškime, taip pat gali pateikti įvairių faktų, apie kuriuos vyriausybė gal ir nenorėtų, kad kiti sužinotų. Dėl pernelik didelių kainų. Investiciniai projektai, kurie gyvendinami Vengrijoje, labai dažnai yra sudėtingi. Ir dažnai jie yra tokie tyčia tam, kad galima būtų sumažinti konkurentų skaičių. Ir todėl, aš manau, atliekant auditus, reikia į tai atsižvelgti. Kai kurių projektų kainos yra tiesiog neįtikėtinos dėl, viešosios, dėl Europos prokuratūros. Aš manau, kad uh, sąžiningos vyriausybės nesiteisins tuo, kad e, dalyvavimas šiame projekte, tai yra prisijungimas prie prokuratūros, kažkaip sumažins jų suverenumą. Ne, sąžiningos vyriausybės padarytų viską tam, kad e, niekas negalėtų turėti abejonių dėl jų sažiningumo. O tos šalis. Dabar matome, kad tos šalis, kurios nori prisijungti prie Europos prokuratūros projekto, labai dažnai negauna labai daug lėšų iš ES fondų. Thank you, Madam Chair. Uh, for... Ačiū, panė pirmininkė, dėkoju už tai, kad sutikite mums žodį. Labas rytas visiems. Uh, Dabar komentuodama tai, kas jau buvo pasakyta įvairių parlamento narių, galiu pasakyti, kad Šiuo etapu mes tik tai galėtume pakartoti, kad komisija yra pasiruošusi ginti ES įstatymus, teisės aktus ir vertybės, įskaitant ir e, tas teisės ir laisvės, kurios yra įtvirtintos pagrindinių teisų ir laisvių hartijoje. Mes e, esame pasiruošę naudoti visas turimas priemonės. Mes stebime korupcinę padėtį valstybėse narėse, atlikdami Europos semestro procedūras e, mes rengiame ataskaitas, rekomendacijas kiekvienai šaliai. ir tos rekomendacijos spindi mūsų susirūpinimą. Šių metų kovo 7 dieną komisija paskelbė šių metų šalių ataskaitas, kuriuose yra išanalizuotos pagrindinės problemos, kurios, dėl kurių didėjo korupcija tam tikrose šalise, skaitant ir Vengriją. Šioje ataskaitoje yra nurodyti tam tikri dalykai, kurie parodo, kad iš tikrųjų rizika yra didelė, dėl to mažėja investicijų patrauklumas, ekonominis efektyvumas ir galiausiai tai kenkia naš augimui. Komisija atidžiai stebi lybė komiteto veiklą. Lybė komitetas rengia šiuo metu pranešimą dėl to, ar nereikėtų pasinaudoti ES funkcionavimo sutarties 7 straipsnį pirmąją dalimi. Tai tiek. Dėkoju. Hasvini von Olaf. Er? Olafo atstovas. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes galėtume tik tai patvirtinti, kad kai ką gal reikėtų e, šiek tiek pakoreguoti e, šioje nuomonėje. Tai aš kalbu apie tam, tikru, tam e, tikrus faktus. Nors iš esmės viskas yra pasakyta gerai. 2016 metais, kaip jums yra žinoma, Mes parengėme ataskaitą ir įvairios e, institucijos, tiek e, e, tarp jų ir komisija ir nacionalinės institucijos turėjo atsižvelgti į mūsų parengtas rekomendacijas. 2017 metų duomenės yra nagrinėjami šiuo metu ir aš dar negaliu jų komentuoti, nes pirmiausia, mūsų generalinis direktorius turi juos patvirtinti, bet nebejoju, kad jis. Uh, iš karto, kai tik tai tie duomenys bus parengti, galės jums, juos jums pateikti, panė pirmininkė. Tai tiek galiu pasakyti šiuo metu. Ir jeigu turite panašių klausimų, mes juos atsakysime. Dėkoju. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki balandžio penktosios. Aš tikiuosi daug pakeitimų siūlymų baigiame nagrinėti šį darbuotvės klausimą. Dabar tiesiog turime pasitiksinti, kada atvyk generalinis direktorius, ar kas nors turi informacijos. Jis turėtų 11 valandą būti atvykęs. Būtent taip ir yra. Pagal mano programą tiesiog noriu pasitikslinti, ar viskas lieka taip, kaip numatyta. Taigi 12 darbo tvarkės klausimas keitimasis nuomonėmis su regio generalinio direktorio, generalinio direktorio, generalinio direktoriumi Marku Lemetre. Norime kalbėti apie sanglodus politikos vertinimą Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Čekijoje nuo šių šalių įstojimo į sąjungą. Buvo pateikta sanglodos ataskaita ir dabar būtų labai įdomu ir žingeidu pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Numatyta viena valanda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 trijose vidurio Europos šalise. Aš nelabai suprantu, kodėl mes norime kalbėti apie padėtį tik tai tuose keturiose šalise, nes, kiek man yra žinoma, 2014 metais 13 valstybių narių prisijungė prie ES ir jei mes norime surinkti horizontalaus pobūdžio diskusiją, mes turime nagrinėti padėtį visose tose šalise, arba bent jau tos visose šalise, kurios gauna paramą iš sanglaudos fondo ir turėtume kalbėti apie rezultatus, rezultatus pasiektus per du programavimo laikotarpius. Ir nesuprantu, kad kodėl, kai kalbame apie lėšų įsisavinimo rodiklius, kažkodėl nusprendėme dabar kalbėti vieną apie tas keturias šalis. Ir taip pat nesuprantu, kodėl yra dalyjamas nagrinėjimas laikotarpis. Aš e, galiu pasakyti, kad ta, e, Čekija gavo 24 milijardus E, iš, e, iš ES fondų. Ir Čekija susidūrė su tam, su tam tikromis problemomis įsisavindama lėšas. Ir mes ne visuomet e, sugebėjome tinkamai panaudoti visas skirtas lėšas. Bet situacija gerėja ir per dabartinį programavimo laikotarpį rezult, pasiekėmi rezultatai yra geresni. Ir Nors žinome, kad dėl tam tikrų veiklos programų gali kilti šiokių tokių problemų. 2015 metais e, bendra projektų vertė sudarė 36 milijardus. Ir e, tie projektai buvo bendra finansuojami. Ir kartu su Vengrija, Slovakija ir Lenkija mes turime aukščiausius augimo rodiklius Ir daugiau nei 50 procentų mūsų teritorijos šiandien jau turi rodiklius, kurie viršyje uh, uh, nustatytą 70 procentų, nustatytą 70 procentų ribą. Ir visos šalės, kurios gauna paramą iš sangondos fondų, uh, stebi ekonomikos augimą nepaisant įvykusios krizės. Taip pat norėčiau pasakyti, kad vakar buvo paskelbta komisijos ataskaita dėl kovos su korupcija ir pamatėme, kad devynios valstybės narės patvirtino kovos su korupcija strategijas. Ir Vengrija, Lenkija, Slovakija ir Čekija buvo tarptų šalių. Be to mes laikomės visų nustatytų sąlygų taikomų ES fondams ir valstybės narės neseniai susitarė stiprinti bendradarbiavimą kovoje su korupcija ir bus kuriama Europos prokuratūra, kuri turėtų užkirsti kelią nederamam lėšų naudojimui. Ir Mes visi norime veiksmingesnių procedūrų, mes visi norime stiprinti bendradarbiavimą tiek Europos lygmenių, tiek nacionalinių lygmenių. Ir Čekija ir Slovakija labai skaidriai naudoja e, Europos fondų lėšas. Niekas priešingai ir neteikė iki šiol. Norėčiau pasakyti, kad e, vienose valstybėse problemos yra didesnės, kitose mažesnėse ir mes šiandien norime pakalbėti apie keturias valstybės, tačiau tai nereiškia, kad nekalbėsime apie kitas. Generalinis direktorius Lametre atvyko ir norėčiau išgirsti informacijos, ko pasiekta šiuose valstybėse. Äh, Labas rytas, pirmininkė. Ačiū už galimybę pateikti informaciją. Dabar atėjo geras laikas e, šiek tiek iš atstumo pasižiūrėti į bendrasias tendencijas, pokyčius e, keturiose svarbiose valstybėse narėse. Taip pat pasižiūrėti į tai, kaip e, paramos gavėjos, anglos paramos gavėjos keitėsi nuo to, kai pradėjo gauti paramą 2004 metais. Pirmoji skaidrė. Mes pradedame nuo pagrindinių, bazinių dalykų, tai yra pokyčiai BVP e, Lenkijoje, Čekijos Respublikoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, lyginant su ES vidurkį. Es vidurkis yra punktyrinė linija, išeities taškas 100, 2004 metai ir matote, kad punktyrinė linija yra mm, mažiausiai pakilusi. Tai reiškia, kad ES vidurkis netaip pozityviai kilo kaip BVP tose keturiose valstybėse narėse. Galima taip pat pasakyti, kad yra labai e, nemažų skirtumų tarp tų keturių valstybių narių. E, Vengrijos tendencijos labai panašios į ES vidurkį ir salginės terminais kalbant e, mažiausiai pažengiai prieki. Čekija yra šiek tiek aukščiau ES vidurkio E, jeigu kalbėsime apie ekonomikos e, dinamiką ir dvi e, lyderės, Slovakija ir Lenkija, jų kreivė, kreivės yra labai panašios. Lenkija. Šiandieną, manau, vienas ypatingas dalykas turi būti pastebėtas, kad Lenkija sugebėjo be neigiamo augimo išbristi iš e, krizės tarp 9 metų ir 10 metų. Ji netgi augo ir manyčiau, kad e, tuo metu e, buvo ketvirtųjų šeštųjų metų finansavimo laikotarpis baigtas ir septintųjų metų tryliktųjų prasidėjo laikotarpis ir tai prisidėjo prie pozityvių tendencijų. Jeigu pasižiūrėsime į bendruosius saugimo duomenis, tai pamatysime, kad nuo 2004 metų Europos Sąjungoje augimas buvo tik 15 procentų 13, per 13 metų, gana nedidelis rezultatas, aišku, krizė daug ką pakoregavo ir matote, kad Vengrijos tendencijos panašios tik 16 procentų, o Lenkija, Slovakija tikrai yra lyderės labai aiškios. Beveik 60 procentų augimas yra užfiksuotas per 13 metų. Jeigu pasižiūrėsime į naujausias tendencijas, panašiai viskas atrodo. Vengrija šiek tiek žemiau yra trijų kitų aptariamų valstybių narių. Kita skaidrė. Kaip tai atsispindi BVP vienam gyventojui pagal perkamosios galios standartą, lyginant su ES vidurkiu. Matome, kad pirmiausia Lenkija ir Slovakija e, atrodo labai gerai jau buvo ir šiaip gana nemažas lygis Čekijoje ir tendencija taip pat yra gana e, nebloga, o e, Vengrija, kuri buvo viena iš turtingiausių šio grado šalių, jeigu pasižiūrėsime į pirminį tašką, po 13, 13 metų ji lieka um, mažiausiai klestinti iš keturių e, Lenkija e, pagal šį rodiklį aplenkė Vengriją. Procentinių punktų pokyčiai yra taip pat labai dideli, pirmiausiai Lenkijos ir Slovakijos 21 procentinis punktas e, tiek aukščiau lyginant su ES e vidurkiu Lenkija iki 71 procento, o Slovakija iki 78 procentų išaugo, lyginant su vidurkiu. O Čekija dabar 90 procentų paaugus yra maždaug tame pačiame lygmenyje, ji yra kaip, kaip Ispanija. Socialiai rodikliai Kaip žinia, sanglaudos politika pirmiausia yra susijusi su ekonominė ir socialinė sanglauda. Europos socialinis fondas daug mm, priemonių e, skiria tam, kad žmonės būtų aktyvus darbo rinkoje. Ir jeigu pažiūrėsime į Lenkiją ir Slovakiją, jis įstojusios Europos Sąjungą, jos dar kentėjo nuo rekordiškai aukšto nedarbo lygio. E, tai buvo pasiekmė pereimo nuo centralizuotos planės ekonomikos prie rinkos ekonomikos. Buvo labai daug problemų, e, atsirado daug bedarbių, beveik 20 procentų 2004 metais. Padėtis E, Vengrijoje tuo metu buvo bene geriausia. Taip pat ir Čekijoje, lyginant su pirmomis dviem šalimis. Ir vėliau pamatėme, kad tiek Lenkija, tiek Slovakija prisivijo ir netgi viršijo ES vidurki Lenkija ypatingai. Čekija šiuo metu yra šiaip lyderė nedarbo srityje 2,4 procentai pagal naujausius duomenis. Ir tai yra žemiausias rodiklis Europos Sąjungoje. Lenkijoje nuo masinio nedarbo pereita prie e, visai kitokios situacijos, kai daug kur trūksta darbuotojų įvairiose srityse. Ir dabar ši šalis atsiveria vis labiau, vis daugiau darbuotojų atvažiuoja iš Ukrainos tam, kad būtų galima spręsti darbuotojų stokos problemą. Manau, kad e, galima kalbėti apie labai pozityvų pavyzdį po įstojimo į Europos Sąjungą. Toliau kiti socialiniai rodikliai. E, gyventojai, e, kurie m, mm, yra pavojuje gyventi skurde ar socialinėje skirtyje, e, E, turime penktųjų metų duomenis pirmiausiai. Padėtis gerėja visur. Labiausiai e, skirtumai e, akivaizdžiausi skirtumai yra Lenkijoje ir tokių asmenų E, skaičius sumažėjo daugiau negu 50 procentų, dabar jau priartėta prie ES vidurkio. Iš keturių e, valstybių narių Vengrija galbūt e, mažiausiai pasiekė, nes vidurkis yra kur kas didesnis negu ES, jos duomenys yra aukštesnis negu ES vidurkis. E, Čekijos e, rodiklis yra žemiausias visoje Europos Sąjungoje, nors iš Čekijos pareigūnų girdėjau, kad galbūt ne viskas taip gerai yra ir sakoma, kad ES apibrieštys, apibrieštys e, tam tikrų terminų kelia problemų. Ir kad Čekija gal pernelik palankiai yra vaizduojama. tačiau vis tik matome, kad socialinė situacija e, atspindi gana vienodas sąlygas dėl įgūdžių e, darbo jėgos, tai yra kita skaidrė, matome labai didelę pažangą. Jeigu pasižiūrėtume į E, gyventojus 30-64 e, metų, jų dalį, e, kuri yra įgyjusi tretinės, trečiosios pakopos išsilavinimą, labai išaugo skaičius tokių žmonių, net ir tris kartus, pavyzdžiui, Čekijoje ir Slovakijoje. Trys iš keturių Višegrado šalių beveik prisivijo ES vidurkį kuris yra beveik 40 procentų, bent jau 17 metais toks buvo, o Lenkija netgi viršijo ES vidurkį. 45 procentai yra tos grupės asmenų įgyję aukštesnį ir aukštą įsilavinimą. Ir matome, kad išskyrus Vengriją visos valstybės narės e, pasiekė kur kas daugiau pažangos negu kad es e vidurkis. Tai yra labai svarbus e, statistinis duomuo, kadangi tai rodo, koks yra augimo potencialas ateityje. E, pirmieji etapai prisivyjimo yra labai svarbus, nes tai reiškia, kad atsiranda stabili reguliavimo aplinka, teisinė aplinka e, įsiliema į bendrąją rinką, e, tuo pritraukiama labai daug užsienio investicijų ir tai leidžia e, pasiekti greitai pažangos pačioje pradžioje ir visos minėtos valstybės narės išlošė atsiradus tiems veiksniams. Tačiau e, ir, ir vėliau jos e, priartėjo prie ES vidurkio, tačiau vėlesni etapai yra sudėtingesni, nes atsiranda e, labiau kvalifikuotos darbo jėgos poreikis ir reikia judėti link novatoriškesnių augimo modelių. Manau, kad galima tikėtis, jog bent vienas iš būtinų elementų egzistuoja tose e, keturiose valstybėse narėse, kuris e, rodo, kad jos artėja link konvergencijos. Kita skaidrė Tai yra apibendrintas vaizdas spartaus prisivijimo proceso trijose iš keturių Višegrado šalių. Matome, kad šis reiškinys susijęs su tuo, kad sostinė suvaidino labai svarbu vaidmenį. Čekijos atveju šiek tiek e, padidėjo vidutiniai regionų skirtumai. Lenkijoje tai labiau matoma ir Slovakijoje e, skirtumas yra ryškiausias. Tais trimis atvejais, atvejais e, Praha, Mazovietskė ir Varšuva bei Bratislava E, labai sparčiai augo, kur kas greičiau negu nacionalinės vidurkis, o Vengrijos atveju e, regionų skirtumai sumažėjo šiek tiek, tai reiškia, kad Budapešto regionas plėtojosi kur kas lėčiau negu kitos šalies teritorijos. tai nėra koks nors e, neįprastas reiškinys, netgi priešingai. E, tokios tendencijos egzistuoja esant sparčiam augimui. Atsiranda augimo koncentracija ir noriu pasakyti, kad mūsų lėšas iš ties e, leido apriboti tuos skirtumus jų augimą. ir leido visiems regionams plėtotis kur kas sparčiau, negu kad jie būtų plėtojasi be ES paramos. Kitas skaidrė. Kaip e, tai pasiekta? Skaičiai yra gana įspūdingi. E, galvojant apie sanglaudos paramos paskirstimą, taip pat parama intensyviai buvo teikiama, jeigu žiūrėsime į rodiklį gyventojų tenkantį per metus 7-13 metai. E, Čekijoje daugiausia buvo tokios pagalbos iš visų valstybių narių skiriama, Vengrijoje e, panašiai beveik toks pat lygis paramos tenkančios gyventojų per metus. Per šį laikotarpį Slovakija yra lyderė kartu su Estija. Iš šių keturių valstybių narių e, visos net ir istorinė prasme naudojasi didžiausią ES paramą E, galima sakyti, de facto laikotarpis yra beveik 20 metų, sakiau, de facto, nes poveikis e, šios paramos bus jaučiamas iki 23 metų, nes mes taikome N plus 3 taisyklę šiam laikotarpiui. E, kitaip tariant, mes dar nematome visų rezultatų kol kas. Taip pat matote, BVP procentinę dalį paramos. E, tikrai skaičiai yra įspūdingi. Vengrija e, daugiausiai yra gavusi paramos nuosekliai, kai, jeigu žiūrėsime į BVP dalį 77 metais beveik vienu procentiniu punktu daugiau negu kitos Višegrado šalis. O dabartiniu laikotarpiu taip pat parama Vengrijai yra šiek tiek didesnė, jeigu žiūrėsime į BVP dalį. Kita skaidrė. E, kokia e, šių šalių padėtis šiandieną, kaip jos atrodo dabartiniu programavimo laikotarpiu? Vengrija yra paskiršiusi E, visas e, išmokas sanglaudos politikos ir dar šiek tiek daugiau e, konkretiems projektams. Ir pagal įvykdymą finansinė ji yra sąrašo viršuje. Kitos trys Višegrado šalis yra šiek tiek žemiau, bent jau Čekija ir Slovakija žemiau es vidurkio o Lenkija yra virš ES vidurkio. Lenkija šiuo laikotarpiu labai nuosekliai veikia, panašiai kaip ir ankstesnių laikotarpių. Ji labai nuosekliai įsisavina E, šiuo laikotarpiu ES lėšas. Kita skaidrė. E, kai kurios svarbios pastabos, kurias norėčiau paminėti, išsakyta šiame e, puslapyje, nenorėčiau daug skaičių pateikti, klas, klasikinių metodų vadovaudamėsi pateikėme savo išvadas apie tai, koks, ko galima tikėtis iš šio laikotarpio, kokie bus rezultatai. Sritys, kuriuose e, teikiama parama projektams, pavyzdžiui, e, vandu, vanduo, e, vandenvalos rengimai, transporto infrastruktūra, plačiai juostis interneto ryšys E, parama įmonėms, tačiau aš norėčiau akcentuoti kai ką kitą. Būtent, e, kad šis laikotarpis ir tai siejasi su mano anksčiau išsakytų pastebėjimu dėl to, kad reikia laipsniškai koreguoti požiūrį e, dėl tolesnio kelio link konvergencijos. Ir galiu pasakyti, kad tos keturios valstybės narės vis labiau akcentuoja mokslinius tyrimus ir inovacijas. Mūsų uh, lėšos, uh, pagal, atsiprašau, pagal mūsų prognozes, uh, šiai sričiai iki dešimtųjų metų BVP vis didesnė dalis teks. Mes manome, kad e, tokia yra teisinga kryptis ir mes e, kaip tik dėl to ir deramės su tomis keturiomis valstybėmis. Taip pat mes e, galvojame, kad naujas laikotarpis turi būti pagrystas išmaniausios specializacijos strategijomis. Taip pat moksliniai tyrimai, inovacijos, atitinkami projektai e, bus tie, kuriems e, skirsime daugiausiai dėmesio, nutolsime nuo infrastruktūros projektų, taip pat įgūdžių formavimas bus labai svarbus, nes matote, kad e, darbo rinkos sąlygos darosi vis sudėtingesnės tose šalise ir reikia formuoti naujus įgūdžius, lyginant su dabartiniais. Kita skaidrė. Norėčiau pristatyti jums e, tam tikrų mūsų e, vidinių makroekonominių modelių simulacijas. ECFIN generalinis direktoratas jas atliko. Mes bandome pasižiūrėti į grinai poveikį BVP lygmeniui tose keturiose šalyse e, naudojant sanglaudos lėšas. Jeigu pasižiūrėsime į visą laikotarpį, mes 17 metus pasirinkome, taigi kol kas 14-20 metų visų rezultatų neturime 14-20 metų dėl to duomenys yra gana kuklus, tačiau 17 metais, žiūrint į išlaidas sanglaudos srityje, praeityje, e, prognozuojama, kad tų keturių šalių BVP kaip procentiniai e, punktai e, bus didesnis, matote tas prognozes. Kitaip tariant, jeigu sanglaudos politikos nebūtų, Lenkijos e, BVP būtų 7 procentais e, mažesnis, Vengrijos 5, Čekijos ir Slovakijos beveik 4 procentais, negu kad e, yra dabar. Apibendrindamas galiu pasakyti, gana atsargiai aišku, kad sanglaudos politika tikrai užtikrino rezultatus, ji atitinka savo pagrindinės funkcijas, tai yra teikti paramą labiau pažengusiems regionams ir valstybėms narėms, priartėti, siekiant priartėti prie es vidurkio. Tačiau, aišku, mes negalime nusleipti e, vieno dalyko, kuris yra susijęs su keturiomis ar trijomis iš tų valstybių narių, tai yra tiesioginės užsienio investicijos. Ir taip pat norime pasakyti, kad tam, kad sanglaudos politika turėtų teigiamo poveikio tom šalims ir toliau, reikėtų ateityje vis daugiau dėmesio skirti inovacijoms ir įgūdžiams. Labai ačiū. Ačiū generaliniu direktoriui. Šiandien viena iš sėkmingesnių mūsų dienų. Būtų labai blogai, jeigu jūs būtum pasakėte, pasakė, kad 260 milijardų tiesiog išbarstėme ES lėšų ir neturėjome jokio akivaizdaus poveikio Iš tikrųjų, jeigu mes būtume dirbę geriau, lankščiau, būtume pasiekę, ko gero, geresnių rezultatų, kaip ten bebūtų, šie rezultatai yra gerai nuteikiantys kitą Murphy. Norėčiau mm, pristatyti kaip mūsų svečią, tiesiog iš auditorumų perspektyvos, galbūt jūs galėtumėt pasakyti. Dabar ponia Labajova. Ačiū pirmininkė. Generalinį direktoriau, visada yra malonu pažvelgti atgal ir tiesiog įvertinti, kas gavo didžiausią naudą iš sanglodos politikos. Aš pastebėjau du dalykus šiandien. Niekas nėra juoda balta, ypač vertinant iš biudžeto kontrolės komiteto vertinė, varpinės. Ir antra, Labai gerai, kad komisija gali pateikti labai svarbius ir konkrečius duomenis, kurių mes prašome visuomet biudžeto patvirtinimo procedūrų metu. Pavyzdžiui, ir vakar patvirtinami komisijos biudžeto įvykdymo ataskaitą. Taigi, jūs patikėte akivaizdžių duomenų, kurių mes pagėdavome, kad galėtume įsitikinti, kad sanglaudos politika atneša konkrečių rezultatų. Labai gerai, kad kai kada mes paminime gerasias e, praktikas, e, konkrečius e, projektus. Aš galiu pateikti taip pat Čekijos vystimosi ministerijos projektų gerai pavyzdį, kai yra rodoma koks yra vietos lygmenių sukuriamas, sukuriama papildoma nauda iš europinių projektų. Taip pat neverta net diskutuoti apie tai, kad samdodos politika atneša labai daug naudos, jūs pateikite konkrečių skaičių ir įrodymų. Tačiau aš norėčiau pateikti labiau filosofinio pobūdžio klausimą, kad pratestume jūsų mintis. Labai svarbu tai ne tik tai tiems, kurie gauna konkrečią naudą iš sąjungos politikos, bet aš manyčiau, kad tai svarbu visai ES, galvojant apie investavimo politiką į ES apskritai. Taigi labai svarbu įvertinti europinę pridamąją vertę iš įvairių požiūrių taškų. Pavyzdžiui, viena papildoma nauda tai yra apskritai šita sanglodos politika. Ir jeigu kiekvieną projektą vertintume ir jis neturėtų tokios išsamios, akivaizdžios spredamosios vertės, tai tas poveikis vis dėlto matytųsi bendrame ES kontekste. Todėl reikėtų galvoti apie tai, kad mažinamas skirtumai tarp atskirų regionų, kad tiesiog didėja gyventojų pajamos ir skirtumai tarp jų. Taigi, galvojant apie kitą finansinę programą, ko gero reikėtų pasiremti šitais duomenimis ir rodyti tikrai mm, tą bendrąją europinę pridedamąją vertę. Dėkoju už jūsų informaciją, ji buvo labai įdomi ir norėčiau paprašyti, kad ir jūs toliau rodytumėte kitiems generaliniams direktoratams puikų pavyzdį. Štakovski. Much, uh, director, uh, Dėkoju generaliniam direktoriui už tikrai spūdingus faktus. Tikrai buvo labai malonu da, pamatyti visuos tuos skaičius. Ir da, norėčiau da, pasakus progą net pakviesti jūs į Čekiją, da, tam, kad aš čekams galėčiau paaiškinti iš tikrųjų, kas buvo nuveikta da, pastaraisiais metais. Ir tai nėra vien žodžiai, iš tikrųjų mane labai teigiamai, labai maloniai nustebino jūsų pateikti faktai. Bet mano klausimas daugiau yra susijęs su biudžeto kontrolės e, komiteto veikla. Mes dirbame čia Europos parlamente ir nuolat galvojame apie taip, kad galima būtų dar geriau valdyti visus šiuos e, procesus. Jūs kalbėjote apie BVP rodiklius. Uh, kiekvienoje šalyje. Ir aš turiu va štai tokį e, daiktą, kuris parodo, kas buvo padaryta Čekijoje ir ne tik Čekijoje, nes daug įvairių įmonių dalyvauja šiame procese. Ir tos įmonės yra iš visos Europos pietų, šiaurės, rytų ir vakarų. Mano klausimas būtų štai toks. Daugybę projektų gyvendina neskaidriai veikiančios įmonės. Tokios įmonės, kurių struktūra yra niekam nėra žinoma, nieks nežino iš tikrųjų, kas valdo tas įmonės. Nežinome, kiek tuose įmonėse yra da, o, o, Rusijos interesų ar kitų šalių interesų. Ir aš norėčiau jūsų paklausti, ar o, kaip jums atrodo, tai šios problemos yra aktualios ar ne ir ką galima būtų daryti. Antras klausimas yra susijęs štai su kuo. Ar turėtų policija ištirti tam tikrus projektus, kurie gyvenami per šį programavimo laikotarpį? Nes e, žinome, kad yra projektų, kurie finansuomi iš ES lėšų ir ne viskas vyksta skaidriai. Jūs kalbėjote taip pat apie kontrolę Ir sakėte, kad kontrolę vykdote labai griežtą. Bet uh, kokie yra šios kontrolės rezultatai? Jei aš palyginsiu jūsų uh, išvadas su Olafo išvadomis, pam, uh, aš matau, kad jūs, pavyzdžiui, atlikę savo vertinimą, prašote, kad viskas yra tvarkoje, o Olafas pasako, kad ne, kaip nėra viskas gerai. Uh, Ir aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs pakomentuotumėt šią situaciją ir ar jūs ketinate ateityje keisti savo darbo metodus. Dėkoju. Jūs e, nedalyvavote diskusijoje, kurioje kalbėjome apie klaidas, apie piknaudžiavimą naudojant ES lėšas Vengrijoje ir Lenkijoje ir Slovakijoje. Tie Čekijoje taip pat e, tie klausimai mums savaime suprantama rūpi. Dabar kolegė Čedrova. Šodrova. Jis... Za udėlenį slovą. E, Dėkuoju, ponia pirmininkė. Na, aš turiu prisipažinti, kad manęs patekta informacija visiškai nenustebino. Uh, Nes nenustebino tai visi tie gražus skaičiai, nes aš esu įsitikinusi, kad sanglaudos fondai tikrai labai teigiamai paveikė padėtį Čekijoje. Ir aš, man yra žinoma apie konkrečius e, pavyzdžius. Taip yra dėl to, kad aš esu už to regiono, kuris yra šalies rytuose ir mes tikrai e, gavome labai daug lėšų iš sanglaudos fondų ir mes suprantame, kad be šių lėšų mums būtų kur kas sunkiau pasivyti kitas valstybės e, narės. 45 procentų įsisavinimo rodiklis. Taip e, yra dėl, e, jis yra toks dėl to, kad vyko tam tikros permainos mūsų ministerijose, įvairiose institucijose. Ir e, mums reikia stiprinti administracinius gebėjimus ir beje, ar čia taip pat mums padeda sanglaudos lėšos. Jūs kalbėjote taip pat ir apie tai, kad dabar reikėtų didesnį akcentą, didesnį dėmesį skirti moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai. Jums, aš jums pritariu, bet aš manau, kad tai galėtų pagilinti atotrukį tarp sostinės ir regionų, nes žinome, kad paprastai mokslinių tyrimų centrai koncentruojasi arba sostinėje, arba didmešiuose. Čekijoje tai yra Praha ir Bernas. E, e, pra, tai yra Praha ir Brno miestas. Ir šie skirtumai tarp didmešių ir kaimo vietovių didėja. Ir todėl aš manau, kad mes ir toliau turėtume investuoti į regioninę infrastruktūrą. Toliau panas Liberatski, prašau. Labai dėkoju, ponė pirmininkė. apgailistauju, kad e, negirdėjau e, generalinio direktoriaus prezentacijos. Aš e, esu parlamento vicepirmininkas ir turėjau kitų įsipareigojimų. Bet vis tiek norėčiau šį beitą pasakyti. Aš manau, kad kai kalbame apie sanglaudos politiką, labai svarbu yra užtikrinti, kad visi projektai būtų tinkamai įgyvendinti iki galo. Lenkijoje labai dažnai pradedamas yra projektas ar keli projektai, pavyzdžiui, projektas susijęs su infrastruktūra. Ir pato metu matome, kad tie projektai e, lieka neįgyvendinti iki pabaigos. Ir aš manau, kad kai skiriamos yra sanglos fondo lėšos, būtina užtikrinti, kad jei yra ketinama nutiesti e, greitkelį, jis turėtų būti nutie, nutiestas per visą Lenkijos teritoriją, nuo Baltarusijos sienos iki Vokietijos, Lenkijos-Vokietijos sienos. Bet labai dažnai a, e, tai nėra daroma. Dažnai politikai pasinaudoja teikiamo finansavimu tik tai tam, kad a, e, kažkaip a, sugundytų savo privilio, rinkėjus, kad jų daugiau priviliotų. Ir uh, Lenkijoje daug problemų yra, pavyzdžiui, geležinkelio sektoriuje. Geležinkelio infrastruktūra yra labai pasenusi. Ir aš manau, kad Europos komisija nedaro pakankamo spaudimo valdžios atstovams tam, kad situacija būtų keičiama. Aš manau, kad su geležinkeliai susiję projektai turėtų būti geresnės kokybės, tačiau komisija dažnai uh, to nereikalauja. Ir manau, kad e, čia galima kalbėti apie daugybę įvairiausių projektų susijusių tiek su infrastruktūra, tiek su redmenų atnaujinimu, su uh, perėjimu uh, prie krovinių gabenimo geležinkeliais. Reikia matyti visą vaizdą, platesnį kontekstą, nes matome, kad nepaisant to, kad išleidžiami yra milijardai kai kuriems projektams, vis tiek kad, jų poveikis yra ribotas. Todėl manau, kad komisija turėtų griežčiau reikalauti, kad visi projektai būtų gyvendinti visą apimtimi. Ir jei projektas, pavyzdžiui, nėra užbaigtas, reikia reikalauti, kad jis būtų baigtas, nes tik tok, tokiu atveju bus kuriama pridėtinė vertė. Lenkijos pietuose yra, pavyzdžiui, yra tam, tikro, tam tikros tendencijos, kurios visiškai atspindi e, to regiono politikų požiūrį ir veiksmus. O jie taip elgėsi e, norėdami pamaloninti savo rinkėjus. Ir panašių problemų yra ir beje ir Lenkijos rytuose. Ir galima tik e, stebėtis, kodėl komisija nieko nedaro. Aš manau, kad mūsų komitetas turėtų reikalauti, kad būtų sureaguota į trūkumus. Dėkuoju, ponas Javor, dėkuoju, ponė Pirkė ir dėkuoju taip pat už išsame informaciją apie tai, kaip yra gyvendinama sanglaudos politika e, minėtose keturiose šalise. Nepaisant to, kad e, mano šalies Vengrijos rodikliai nėra labai geri ir dideliu atveju mes atsiliekame nuo kitų Višigrado grupės šalių. Mums apie tai beje žinoma jau gan seniai ir mes bandome suprasti, kodėl taip yra kodėl mes vystomės lėčiau nei kitos šalis. Ir aš norėčiau paklausti pono Liometrą. Jūs kalbėjote apie padėtį Višegrado šalyse rodėte, ir rodėte, kad Vengrija šiek tiek atsilieka, bet nepaaiškinote, kodėl taip yra. Kas daroma negerai Vengrijoje? Netinkamai naudojamos ES lėšos? netinkamai gyvendinami sąnaudos e, politikos projektai. Ar kas? O gal e, o, Vengrijoje yra išsivešėjus korupcija? Ar gal, ties, e, gal įgyvendinami netinkami projektai? Gal iš dalies dėl politinių priežasčių, kad nes politikai, kaip paaiškino kolega, labai dažnai manipuliuoja a, a, situaciją. Ir Dar vienas dalykas. Mes dabar galvojame apie daugiamet finansinę programą, kuri bus gyvenima po 2020 metų. Kalbame apie sąnaudos politiką tai ir todėl šiame kontekste reikėtų pakalbėti apie tai, kodėl tam tikrose valstybėse narėse sąnaudos fondų lėšos nebuvo, nebuvo išnaudotas visas jų potencialas. Kažką reikia daryti. Ir uh, Čia galima kalbėti, pažiūrėjau, apie tai, kad komisija gal turėtų stiprinti kontrolę arba turėtų raginti e, visas šalis prisijungti prie Europos prokuratūros projekto. Ir gal reikėtų grįžčiau priežiūrėti, kad įgyvendinant projektus iš tikrųjų būtų siekiama nustatytų tikslų, būtų atsižvelgiama į mūsų prioritetus, o ne vien būtų pateikiamas gražus padėties fasadas. Ir man tikrai iš tikrųjų būtų labai įdomu sužinoti atsakymus visus šios klausimus. Kaip komisija paaiškina tą, tą faktą, kad Vengrija vystosi lėčiau ir jos rodikliai yra prastesni? Panas. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat manau, kad parama iš ES struktūrinių fondų valstybėms narėms. Äh, ypač vidurio ir rytų Europos valstybėse padėjo pagerinti situaciją. Tačiau nepamirškime, kad šiuose valstybėse e, vyko transformacijos procesai, apie kurios kalbame jau ištisus dešimtmečius. Po praėjusio amžiaus paskutinio dešimtmečio buvo einama visiškai, einama kitų kelių, įdėgiant kitą ekonomikos modelį. Iš Karlo Markso mokymų buvo suprasta, kad rinkos ekonomika yra žmognijos priešas ir po to, kai socializmo ideologija buvo pakeista rinkos ekonomikos elementais, pirmiausia e, situacija pasinaudojo vakarų įmonės, kurios e, išvelgė ten labai aukštą pelningumo procentą tose valstybėse, tačiau, žinoma, yra tokių grupių visuomenėje, kurios iš socialistinio komunistinio laikotarpio turėjo tam tikrus ryšius ir pasinaudojo tą situaciją. Tai pastebima kai kuriuose valstybėse norėse. Ir žinoma, visa tai įtakoja e, e, tuos reiškinius, dėl kurių mes šiek tiek e, rūpinomės. Taigi labai svarbu stebėti procesus šiuose valstybėse ir siekti, kad stiprėtų pilietinė visuomenė, kuri tuos, kurie daro verslą arba kurie turi politinės svertus rankose būtų stebimi ir kad mes teiktume pilietiniai visuomeniai paromą. Pavyzdžiui, Slovakijoje matėme e, įvykius, kurie kelia mums susirūpinimo, bet to ir Maltoje buvo nužudyta žurnalistė, kuri bando išsiaiškinti tuos korupcinius ryšius. Buvo kalbėta apie mažėjančius bedarbių skaičius Lenkijoje ir kitoje valstybėse, tačiau reikėtų nepamiršti, kad šitas valstybės tapo ES narėmis ir darbo jėgos judėjimui nebelieka e, kliučių, kas važiuoja A2 greitkeliu iš Lenkijos į e, vakarus, matote, kiek žmonių iš Lenkijos yra pakeliui automobiliais į buvusias e, senasias valstybės narės, taigi tokių yra žinoma ir važiuojančių iš Junktinės karalystės link Lenkijos. Taigi narystė ES prisidėjo prie to, kad šita e, nedarbo situacija E, iš esmės valstybėse narėse pagerėjo, o kartais netgi trūksta darbuotojų. Žinoma, reikia turėti tai omenyje ir be to dar viena e, svarbi tema tampa aktuali, kai viena iš didesnių ES valstybių, kurios, kurie prieglopsti rado labai daug rytų ir vidurio Europos uh, E, darbuotojų išstoja iš ES ir ko gero situacija kiek pasikeis. Generalinio direktoriau, pasakykite, ar jūs patenkinti rezultatą 260 milijardų, tai yra pakankamai didelė suma. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti jums visiems už komentarus ir e, pastabas, klausimus. Nereikia niekada būti patenkintam iki galo, kadangi visada galima siekti geresnio e, poveikio, ypač e, investuojant viešoje sektoriaus lėšas. Ir todėl norėčiau pritarti regio direktorato kolegų filosofijai. Ir nenorėčiau pasakyti, kad mes suradome kokį nors e, auksinį e, vystimosi sverto e, būdą. Todėl tiesiog labai džiugu, kad mes visi kartu turime progą pamastyti apie tolesnius veiksmus ir situacijos gerinimą. Tas mūsų atviras požiūris išryškinant e, gerąją praktiką, tiesiog e, e, perspektyvų, svertų atžvilgių. Tiesiog mes naudojomės tam tikrą praktiką pasraisiais metais ir žinoma suprantame, kad kai kurie regionai labiau nutolė nuo ES vidurkio. Vieną iš jų jūs mm, patys paminėjote ir sakėte, kad kai kurie regionai gali apskritai atsilikti, jeigu uh, E, sostinės tiesiog labai išsiverš į priekį. Taigi mes e, e, prieš dviejus metus paskelbėme programą paskatinti tų labai atsilink, atsiliekančių regionų vystimasi ir iš tikrųjų mes galime daug ko pasimokyti iš tos politikos, iš to eksperimento. Būtent tokia filosofija mes vadovaujamės. tiesiog e, tiesiog ne, nesakomet, kad kai nors mes nežinome, tiesiog mes bandome dirbti kartu su valstybėmis narėmis. Aš tikiuosi, kad man pavyko jūs įtikinti, kad Mes e, e, tikrai stebime, ką valstybės daro ir mes e, manome, kad patys esame kartu atsakingi už tai, jeigu valstybė šiek tiek nusuka nuo to mūsų nubriežto kelio. Dlabajova norėčiau sakyti jūsų pastabą. Iš tikrųjų, ta nauda, kurią gauna valstybės narės, tiesiog neužsibaigia tik ties valstybės sienomis. Ta, tas palankus ekonominės veiklos vystimasis, apie kurį aš kalbėjau, yra naudingas ir kitoms valstybėms narėms dalyvaujančioms bendroje rinkoje. Tai pasireiškia ir e, sutartimis, kurias pasirašo įmonės e, įsisteigusios vakarų valstybėse ir šitos įmonės gauna infrastruktūros įgyvendinimo e, sutartis. Be to, ta sustiprėjusi ekonominė veikla skatina ir prekybą, tai akivaizdu, galvojant apie eksporto ir importo dalį tų valstybių narių BVP kontekste. Jūs matote, kad būtent e, prekyba sustiprėja, išauga, ir, o sustiprėjusi prekyba yra naudinga visoms ES valstybėms narims. po šio klausimo aptarnėsime dar vieną konkretų klausimą, tai yra aptarnėsim vienos konkrečios Čekijos e, e, situaciją Stachovskį. E, e, kalbėjo, ar mes neturime apie tai, kad mes e, galbūt turėtume įsiver, įvertintas bendrovės, kurios turi ypatingai dažnai naudos iš tokių projektų. Čekijos e, Respublikoje buvo prieš keletą metų susidariusi situacija, kai e, anoniminė įmonė gaudavo paramą ir kai tikroji įmonės tapatybė buvo nuslėpta. Todėl mes paprašėme Čekijos Respublikos e, prieš keletą metų, pateikdami jai skirtas e, rekomendacijas ir atkreipėme dėmesį į tai, kad Čekija ką tik e, įdėgė kovos su pinigų plovimu susijusią direktyvą ir dabar tai padarus tokių e, neidentifikuotų įmonių dalyvavimas e, e šiuose programuose taps neįmanomas. Tačiau tik iki tam, tik tai saliginai tokių firmų mes išvengsime. Tačiau, kai yra įgyvenamos konkrečios programos, skirtos mažoms ir vidutinėms įmonėms, reikia pirmiausia įsitikinti, kad ta parama yra skiriama mažoms ir vidutinėms įmonėms. Todėl mes Čekijos Respublikoje prieš keletą metų konstatavome, kad šita audito sistema, kuri įdėkta Čekijoje, dar nėra pakankama. Todėl mes manome, kad reikėtų patikslinti tą informaciją, kurią pateikia bendrovė ir patikrinti, ar ne iš tikrųjų atitinka e, e, faktus. Taigi labai svarbu nuosekliai tikrinti šitą papildomą informaciją. Ir dabar tai yra iš esmės ir daroma. E, buvo teiraujamasi, koks mūsų vykdomų patikrinimų poveikiai. Pažvelgus į praėjusį laikotarpį, reikėtų pasakyti, kad mūsų patikrinimų išdavoje 2 milijardai buvo, lėšų buvo patikslinta. Ir mes tikimės, kad e, be to tokių patikslinimų buvo padaryta dar daugiau atlikus nacionalinio lygio auditus. Aš galiu pateikti skaičius, aš jau jo kai kurios nurodžiau. Čia mes klaidome, kalbame ir apie klaidas, jų procentą. mes rodome ir dar kartą parodysime, kai pateiksime 7-13 metų e, ataskaitą, tai nurodysime, kad šita paklaidos, paklaidos procentas yra žemesnis negu 2 procentai. Tai mes kartojame. Ne kartą. Dėl galimo piknaudžiavimo ypač turint omenyje Olafo ataskaitas. Iš tiesų, mes ne visada darome tą pačią išvadą. Nei darome išvadą Olafo ataskaitose. Olafo ataskaitos yra teikiamos sistemingai nacionalinėms e, tarnyboms, o tada jau nacionalinės tarnybos sureaguoja, pateikia papildomą informaciją, imasi kitų veiksmų ir to pasiekmėje galbūt yra koreguojamos lėšos, bet nebūtinai šimtų procentų. Taip, kaip bent jau praeitįje siūlydavo Olaf. Tačiau reikia pasakyti, kad mes labai įdėmiai gilinamės į Olafo ataskaitas ir mes bandome įsitikinti, ar tai, kas buvo nurodyta kaip įdinga, iš tikrųjų valstybėse narėse yra ištaisoma. Tačiau ne visada tokie atvejai yra susiję su piknaudžiavimu. Tačiau Fedorovą. Jūs pasiūlyti, kad Čekijos Respublikos rytinė dalis neturėjo tiek daug naudos iš sanglodos politikos. Galbūt aš galiu pritarti jūsų teiginiui. Ir jūs baiminatės, kad ateityje sutelkus dėmesį į inovacijas, galima sulaukti dar didesnių skirtumų tarp regionų. Iš tikrųjų, reikia turėti tai omenyje, tačiau kita vertus infrastruktūra nėra tas e, pagrindinis svertas pasivyti kitas valstybės narės, reikia imtis inovacijų. Todėl mes su, iš, pasiūlę išmanios specializacijos e, programą, norėtume skatinti nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu įvertinti e, kitas stipriasias e, valstybės regiono pusės, kad būtų galima veiksmingiau judėti į priekį. Galbūt e, aš pasiūlyčiau pažvelgti plačiau į tą vystimasis, kuris, kuris leidžia vytis senasias valstybės. Manyčiau, galvojant apie visas keturias valstybės ir tų lėšų įsisavinimą, reikėtų turėti omenyje, kad tos pačios valstybės ateityje turėtų pagalvoti, kaip panaudoti tinkamiau šitą e, paramą, kuri neišvengiamai bus mažesnė negu iki šiol. Liberatskiai. Negalėčiau sutikti su jumis dėl neužbaigtų, ne iki galo įgyvendintų projektų. Jeigu projektai nėra įgyvendinami ir jeigu jie neveikia, reikia gražinti lėšas. Tai labai paprasta taisyklė. Jūsų komitetas domėjosi, labai įdėmiai vertino situaciją Graikijoje. Per pr... po praėjusio liūdno laikotarpio mes išanalizavome visą programinį laikotarpį iki 18 metų kovo mėnesio. Ir žinoma, kai kam teks pripažinti, kad kai kurie projektai buvo neįgyvendinti arba lėšos panaudotos netinkamai. Kitas pavyzdys, kurį jūs pateikėte ir atkreipėte dėmesį į greitkelius, kurie dar nėra užbaigti, sakykime, nuo vakarų iki rytinės sienos, nuo šiaurinės iki pietinės sienos. Visur greitkeliai Europoje buvo užbaigti užbaigti tam tikromis atkarpomis 20-30 km visiškai nekreipiant dėmesio, ar jie eina iš rytų į vakarus, ar iš vakarų, ar iš pietų į šiaurę. Žinoma, kai kurios valstybės teikia prioritetą tam tikroms atkarpoms ir mano, kad reikia jas nutiesti pirmiausiai. Įvertina situaciją, įvertina, kiek projektas yra subrandintas ir taip pat įvertina šitos statybos, greitkelių statybos galimybės. Jeigu kalbėti apie e, A6 Lenkijos šiaurėje, tai turėtume pasakyti, kad mes spaudžiame, kad būtų užbaigta ta projektų dalis, kuris sukuria ypatingai ryškę europinę vertę. Dėl geležinkelių infrastruktūros. Nepritarčiau jūsų vertinimui. Aš pats lankiausi Lenkijoje. Nu, e, tiesiog e, inicijuoti su, kartu su Lenkijos vyriausybė konkrečią darbo grupę, agentūrą. Ir mes, direktoratas, su Europos investicijų banku siekime daryti kuo daugiau politinio spaudimo struktūrai, kuri turėjo vykdyti šiuos projektus ir mm, tarnybai, kuri iki šiol veikė nepakankamai veiksmingai. Esmė ta, kad tie milijardai, kurie buvo numatyti tam laikotarpiu, turėjo būti galutinai įsisavinti, tiesiog skatinant uh, E, geleži, plėtojant geležinkelių infrastruktūrą. Praėjusiame programavimo laikotarpyje buvo tam tikrų pokyčių. Tiesiog, tiesiog buvo pereita nuo sunkvežimių pervežimo e, prekių sunkvežimių e, prie geležinkelio ir atnaujinant riedmenų parką. Jeigu įvertintume, kaip yra naudojami Lenkijos geležinkeliai, tai turėtume konstatuoti, kad tie Nauji riedmenės iš tiesų padėjo padidinti geležinkelio transporto paslaugomis besinaudojančių keleivių skaičių. Tiesiog negaliu pasakyti konkrečių skaičių, bet per septynius metus jisai išaugo ženkliai. Taigi, mes tiesiog mes, mums nepavykdavo tiesiog e, įveikti šitos problemos susijusios su riedmenų pakeitimu, tačiau aš manau, kad reikalai pajudėjo iš mirties taško. Ir dabar mes ir toliau stebime situaciją labai atidžiai ir galėčiau pasakyti, kad mes puikiai bendradarbiaujame su Lenkijos vyriausybė siekdami pažangos. Lėšų paskirstimas projektams Lenkijos regionuose. Ko gero reikėtų pirmiausia pasakyti, kad pastarajame programavimo laikotarpiu fondai buvo nukreipti į regionus. Pakankamai daug lėšų, bent jau 50 procentų lėšų yra skirta regionų vystimui ir situacija nesikeičia. Būtent šita situacija yra būdinga dabartiniai vyriausybei, kalbant apie, apie skirtumus tarp atskirų regionų, pirmiausia, reikėtų atsižvelgti į įsivystimo lygį ir tada identifikuoti, kurie regionai Lenkijoje yra mažiausiai išsivystę, kurie siekia tik tai 50 procentų ES vidurkio. Benedek klausė, kodėl Vengrija netokia sėkminga kaip kitos valstybės narės iš šios grupės. Iš tikrųjų, akivaizdu, kad Vengrijoje situacija nėra tokia palanki kaip kitose valstybėse narėse. Tačiau jeigu vis dėlto pažvelgtume konkrečiau į dabartinį programavimo laikotarpį, E, kuriame vyko viena iš ryškiausių ekonominių krizių per pasuosius 50 metų. Šita krizė specifiškai paveikė Vengriją, kitaip negu kitas valstybės narisės, naris. Ji pasinaudojo mikrofinansinės pagalba 8-9 metais Vengrijoje mm, ekonominiai sutrikimai buvo labai akivaizdus, nacionalinės valiutos vertė nusmuko, bankų sistema patyrė, patyrė didžiulį e, spaudimą ir nuosmukį. Aš kalbėjau apie tai. Ir taip pat matome, kad e, po to jau Vengrija vis dėlto įgavo pagreitį, sugrįžo į vystimosi kelią, galbūt ne taip greitai kaip kitos trys valstybės. Reikėtų pažvelgti į specifines rekomendacijas konkrečioms valstybėms narėms ir uh, Šiuo atžvilgiu Vengrija vėlgi skiriasi. Kadangi viešoje sektoriaus išlaidos BVP yra pakankamai didelis, kitų valstybių viešojo sektoriaus išlaidos yra panašios ir sudaro maždaug 50 procentų bendrame BVP kontekste, o Vengrija šioje srityje galbūt pateko neipatingai palankę situaciją dėl to, kad makroekonominė situacija buvo nestabili. Ir užsienio tiesioginių investicijų nepritraukė tiek daug, kiek kitos trys valstybės. Tačiau žvelgiant iš to požiūrio taško, kurį mes e, pasirinkome įvertinant e, šio periodo veiklą, kreipdami dėmesį į fondų naudojimą, tai galima konstatuoti, kad buvo daug išleista inovacijų skatinimui ir Vengrija tiesiog e, nuo 1,3 procentų 12 metais iki 2,8 procentų BVP lėšų yra numatyta e, moksliniams tyrimams ir technologijoms skatinti. Ir tai verčia, leidžia mums tikėtis, kad ES fondai atneš tikrai akivaizdžios naudos. Taip pat norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į makroekonominės e, prognozės, į simulacijos e, rezultatus. Iš tikrųjų, mūsų fondai nėra nereikšmingi Vengrijoje. Reikėtų prisiminti ir kitus faktorius, kurie turėjo neigiamo poveikio Vengrijai. Is, uh, as... 5,3 procentai 17 metais e, buvo e, fondų dalis BVP, Vengrijos BVP. Dėkuoju. Thank you, Chair. Thanks for your kind welcome. Dėkuoju, panė pirmininkė, ir dėkuoju už kvietimą ir galimybę taip pat išgirsti uh, šią įdomią diskusiją apie sąnglaudos politiką. Ji man asmeniškai yra labai įdomi, todėl kad aš esu atsakingas už metinės ataskaitos atitinkamą skyrių. Patas Lemetras savo prezentacijoje kalbėjo apie tai, kad yra ryšys tarp sąnglaudos fondų ir ekonominio valstybinio narių vystimosi. Tai yra labai svarbu. Uh, audito rūmai e, tikrai labai atidžiai stebė situaciją e, e, sanglaudos politikos srityje ir mes atliekame labai daug auditų ir taip pat Mes rengėme specialiasias ataskaitas, kurios labai dažnai yra nagrinėjimas jūsų komitete. Aš galėčiau Jums papasakoti apie tai, kaip, kokius auditus mes planuojame pa, a, e, saugumo a, srityje, a, e, sąjungos politikos srityje. Mes atliekame teisingumo ir, adekvat, ir teisin, tvarkingumo auditus paimame tam tikrą įgyvendintų projektų imti ir juos tinkamai išaudituojame. Uh, Ir praeitėje klaudų lygis buvo aukštas, tačiau mes matome, kad klaudų lygis mažėja. 2007 metais jisai sudarė 11 procentų, 2016 metais 4,8 procento. Taigi tai yra labai teigiama tendencija, bet akivaizdu, kad mes negalime atsipalaiduoti, kadangi 4,8 vis tiek yra daugiau nei 2 procentai. 2 procentai yra ta primtina klaidų riba. Be to, me, mes atliekame ir veiklos auditus, atliekame jų labai daug, e, e, e, ypač sanglos politikos srityje. 2018 metais mes ypatinga, met atliksime ypatingos svarbos auditą dėl supaprastinimo priemonių ir aš tikiuosi, kad tas auditas galės prisidėti prie tolesnių diskusijų. E, dar dvi sritis, kurias norėčiau paminėti. 2015 metais mes atlikome viešų pirkimų auditą e, susijusiu būtent su e, sanglos politika ir neseniai pradėjome panašų auditą, kurio metu siekime įsiaiškinti, kokia yra korupcinė padėtis septyniose valstybėse narėse ir 2018 metų pabaigoje ar 2019 pradžioje paskelbsime to audito rezultatus. Be to mes rengėme ir auditavimo programą 2012 metams ir mes bendarbiaujame ir su komitu, komitetų pirmininku suėga ir su kitais svarbiais e, suinteresuotais subjektais. Ir e, siūloma vėlgi ištirti viešųjų pirkimų e, klausimus, gal kitaip nei tai buvo daroma 2015 metais. Ir Aš norėjau Jums apie tai papasakoti ir atkreipti į tai Jūsų dėmesį. Dėkuoju. Ačiū. Aptarėme šį darbo klausimą. Generalinį direktoriau prašome pasilikti, kadangi aptarinėsime kitą su Jūsų veikla susijusi klausimą. Galbūt Jūs pasakytumėte keletą žodžių apie procedūras, kurios prasidėjo. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Um... I think I will present things to you. Uh... Aš uh, chronologiškai Jums pristatysiu šį klausimą. Kaip žinia, 17 metais kovo mėnesį valstybės narės turėjo mums pristatyti informaciją apie tai, kai baigtos įgyvendinti 7-13 metų programos. Čekija uh, tą padarė Centrinės Bohemijos programa buvo viena iš tų programų, apie kurią pateikta informacija, beveik 200 milijonų eurų buvo skirta įmoniai, kuri vadinasi Gandralizdis. Ir valdžia, valdžios institucijos nurodė, kad konkretus punktas tos programos buvo vertinamas, kadangi tuo metu valdžia, valdžios institucijos atliko tyrimą, taip pat ir Olafas. Pernai gruožio mėnesį Olafas baigė renkti savo ataskaitą, mes ją gavome ir e, ši ataskaita buvo perduota Čekijos valdžios atstovams. E, šio šios ataskaitos pagrindu buvo pasiūlyta e, vertinti e, gandražio projektą kaip ne e, atskiros MVI projektą, bet buvo teigiama, kad grupė dalyvavo teikiant paraišką ir neturėjo būti teikiama parama pagal e, kriterijus, kurie skirti MVI. Ir Čekijos valdžiai buvo rekomenduota e, susigražinti lėšas, tai suteiktas Centrinės Bohemijos nebeteikti tiksliau finansavimo Centrinės Bohemijos projektui. Su tuo buvo sutikta ir e, taip pat e, buvo apsispręsta pritarti programų uždarimui, bet neįtraukiant šių išlaidų. Kol kas galima pasakyti dabar, kad Europos e, biudžetas nebeteikia paramos tam projektui. Ačiū labai svarbi informacija. Dėkuoju, Stachovski. Dėkuoju. Dėkuoju e, gerbiam direktoriui už paaiškinimą. Skaičiau Olafo e, prane... ataskaitą, kuri buvo nutekinta. Ir e, buvo sakoma, kad aš didžiausias skundikas Briuselėje, tačiau niekada nieko nedariau e, prieš e, ministrą pirmininką Babišą. Tačiau ne tai yra svarbiausia šiandieną. Mes turėtume kalbėti apie tai, kaip galėjo toks dalykas įvykti ir kaip užkirsti kelią ateityje panašiems e, veiksmams. E, ataskaitos pradžioje yra surašyta svarbiausia informacija. Nuo pat pradžių, pavyzdžiui, įmonė neveikė skaidriai, niekas tuo metu nežinojo, kas yra tikrasis jos savininkas. Ir reikia užkirsti kelią panašiems atvejams ateityje. Bet kas gali uh, kurti įmonę nenurodydamas savininkų ir jos gali apsimesti, kad veikia kaip NVI. Dar vienas dalykas, turime aišku pasitikėti, bet taip pat e, ir e, tikrinti. Ir E, mes ne, ne visuomet turime priimti visko už gryną pinigą. Jeigu įregistruotos yra įmonės, jos turi turėti savo buveinės adresą ir e, reikia ištirti, ar pavyzdžiui įmonė yra tikrai MBI ar ne. E, generalinis regio direktoratas atliko auditų, bet niekad nenustatė jokių pažeidimų. Ir kaip sakiau, reikia keisti auditavimo tvarką. Auditas turi būti atliekamas e, protingiau. Reikia ne tik horizont, į horizontalius dalykus žiūrėti, bet ir į vertikalius. Mes dažnai keliaujame į misijas girdime, kad žmonės dešimt kartų yra audituojami ir kad nenustatoma auditų metu jokių pažydimų. Tai kodėl atsitiko taip, kad tik Olafas nustatė sukčiavimo atvejį, kaip kad ir buvo. Ir paskutinis dalykas, kodėl bijome skelbti galutinės išvadas. Čekijos finansų ministrė sakė, kad ji kreipsis į teisininkus, e, norėdami išsiaiškinti, ar galima paskelbti šią ataskaitą, tačiau e, niekas netliko teisinės analizės, kiek aš žinau. Manau, kad didžioji ataskaitos dalis gali būti skelbiama ir tokiu būdu ES autoritetas sustiprėtų. Mes esame parodę neblogų, e, jūs pristatėte labai nemažai gerų pavyzdžių apie sanglaudos politikos paramą e, Europos e, valstybėse narėse ir šiaip yra ir sukčiavimo atveju. Mes jų taip pat neturėtume ignoruoti. Uh, Manau, kad jūsų generalinis direktoratas gali nuspręsti, ar a, tikrai Čekijoje gyventi projektai buvo naudingi tiek mūsų šaliai, tiek Europos Sąjungai. Pone Dlavajova. Dėkui, pirmininkė. Aš esu šio komiteto vicepirmininkė. pirmininkė ir norėčiau paprašyti jūsų kalbėti tik apie tai, kas priskiriama mūsų komiteto kompetencijai. Aš norėčiau generalinio direktorato regio atstovo paklausiu trijų paprastų klausimų. Daug ką girdėjome apie šį projektą, taigi mano trys klausimai. Pirmiausia, ar galite užtikrinti, kad galutinė e, deklaruotų išlaidų e, suma E, nepakeisti kuri minima Olaf ataskaitoje, ne, neigiamai nepaveiks e, Europos regionės plėtros fondo paramos. Aš norėčiau, jau girdėjau tam tikrą informaciją šių metų sausį, norėčiau iš jūsų išgirsti. Uh, nuomonę. Kitas dalykas, ar galite patvirtinti, kad Čekijos e, valdžia sutiko su tuo, kad e, bus pakore, būtų pakoreguotas galtinis išmokėjimas, įskaitant korekcijas padarytas šių metų sausį? Ir Dar vienas klausimas, ar galite e, patvirtinti, kad ES finansavimas nebuvo skirtas gandraliždžio projektui ir kad nereikia jokių veiksmų iš Europos komisijos? Prašom, generalinių direktorių. Generalinė direktorių, iš tikrųjų, kodėl mes domime šitą temą, kadangi pradžioje tai buvo ES finansuojamas projektas, kitaip mes nebūtumėm kišęsi į šitą gando lizdo programą. O po to Čekija pati nusprendė neteikti finansavimo šitam projektui, kitaip mes būtume netekę lėšų. Taigi mes turime pripažinti, kad tai buvo tiesiog vieno svarbaus Čekijos politiko, politiko projektas ir dėl tos priežasties mūsų komitetui kilo abejonių dėl šio projekto. Tiesiog mes nenorime pradėti ginčių su kuo nors, tai nėra mūsų uždavinys, tačiau kadangi šitas projektas pradžioje buvo ES projektas, iškyla organizacinių struktūrų Čekijos Respublikoje silpnumo klausimas, kadangi po to buvo imtasi veiksmų, kadangi buvo uždrausta finansuoti įmonės, kurios yra susijusios su Čekijos vyriausybė. Aš manau, kad tai labai svarbu pačiai Čekijai ir kitoms valstybėms narėms būtent pasiekti tokios, tokio aiškumo. Generalinį direktorą, jūsų žodis. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Zihovski, manau, kad galiu kalbėti trumpai, kadangi jau esu pateikęs informaciją atsakydamas į a, klausimus pagal ankstesnį punktą. Jūs beje, kai ko nepaklausėte, bet norėčiau pasakyti, kad aš norėjau gauti deramus patikinimus, jog e, gandralizdis yra atskiras izoliuotas atvejis. Dėl 2013 metų laiko tarpio pabaigos mes kreipiamės į audito instituciją ir prašome, kad išsamei būtų patikrinta, e, naudojant atsitiktinę atranką 13 projektų ir nieko, jokių pažeidimų nebuvo nustatyta. Taigi e, nekelia nerimo praeitis, bet dėl ateities ar dabarties 14-20 metai tai yra. Aš visiškai pritariu jūsų pastebėjimams. Mes e, atlikome anksti ankstyvosios, e, auditą pagal ankstyvosios prevencijos sistemą. E, Gilnomės į sritį, kuri sulaukė daugiausiai paramos. E, tai yra MVI sektorius. Pernai mes tą atlikome ir nustatėme, kad valdymo institucija pernelyg didelę dalim pasikliovė ta pirminė informacija, kurią teikė MVI. Ir mes sakėme, kad e, valdymo institucija, administravimo institucija turėtų sistemiškai e, išsamei tikrinti informaciją, kuri yra pateikiama ir, kaip žinome, dabar tas yra daroma. Kaip pamatėme, e, laikotarpis prasidėjo nelabai tvirtai ir mes e, žiūrėjome į projektus, e, kuriems buvo skirta parama. Tiksliau neblogai prasidėjo, nes mes pažiūrėtos projektus nenustatėme jokių e, fiktyvių MVI. Dabar jau e, egzistuoja deramos patikros principai Čekijos Respublikoje. Egzistuoja teisinė sistema, kuri leis administraciniams struktūroms tikrinti MVI ir išsiaiškinti, kas yra tikrieji naudos gavėjai. Ataskaitų skelbimas Olafo ataskaitos nėra bet kokios ataskaitos. Ir tie klausimai nėra susijęs su mano kompetencija. Pone e, Dlavajov, aš noriu e, pasakyti, kad nesupratau jūsų pirmojo klausimo. Dėl antrojo klausimo Čekijos valdžia taip sutiko E, atimti išlaidas iš e, Centrinės Bohemijos projekto ir tokiu būdu mes galime, taip sakant, uždaryti programą. Galėjome tą padaryti praeitą mėnesį. Trečias klausimas. Taip. Tai reiškia, kad ES lėšos e, neskirtos gandraližiui. Pone Dlabajova teiravosi, ar prieimus vėlesnį sprendimą dėl gandro lizdo, ar Čekija net neprarado ES finansavimą. Has, uh, of... Ne. Čekijoje nesu, Čekija nesumažinta mm, parama per programavimo laikotarpį, nežiūrint šio lėšų atėmimo. Dėkuoju, norėčiau padėkoti Jums už tą diskusiją, buvo malonu su Jumis pasikeisti nuomonėmis, galbūt dar nekartą susitiksime. Dėkuoju visiems komisijos atstovams, Jūs pateikėte labai įdomą informaciją, tiesiog norėčiau pasakyti, kad mes norėtume išsaugoti ryšį su Jumis. O 14.30 tęsime posėdį ir kalbėsime su e, komisijos generaliniu, e, su komisaro Get Oettinger, tai yra generalinis sekretorius skirimo.